11. Hmm. Ah, so welcome, colleagues. I am... Gerbiami kolegos, sveiki susirinkę, aš vadovausiu šiam posėdžiui. Aš esu seniausias Europos parlamento narys šiame komitete ir dėl to man tenka garbė pirmininkauti šiam posėdžiui. Sveiki visi susirinkę, sveikinu ir baigusius parlamentaro karjerą narius ir pradedančius ją. Ja. E, tai yra steigiamasis komiteto posėdis, turime išrinkti biurą, e, pirmininką ir keturis vicepirmininkus pagal numatytą 213 darbo tvarkos taisyklę. E, taisyklės jūs žinote, jos puikiai surašytos, visiems rekomenduoju perskaityti tas taisyklės ir detaliau susipažinti rinkimų tvarka bus tokia. Pirmiausia, rinksime pirmininką, o paskui, kai jau bus išrinktas pirmininkas, aš perduosiu pirmininkavimą jam. Jis pirmininkaus toliau ir jam pirmininkaujant bus renkami tie keturi vicepirmininkai. Pirmiausia, noriu paklausti. E, e Norėčiau pasakyti, kad kai kurių narių čia negali būti, jie pateikė savo pakaitinius narius. Ponas Pisaro pavaduos poną Bradfordą iš socialdemokratų frakcijos. Ponas Raisen pavaduoja mm, ponę Tomašek iš EKR. Ponas Hasekamp pavaduos kolega Ferreira iš GUE frakcijos. Ar yra daugiau pakaitinių narių? Taip, noriu pasakyti, kad Socialistų frakcijoje turime taip pat pakaitinį narį. Ponas Bertolo yra tikrasis narys, jis negali dalyvauti, jį pavaduoja Nikolas Gonzalės Kasarės. Jis pavaduos, kaip jau sakiau, kolega Bartolo. Dėkoju, sako pirmininkas, ir yra kit, tų pakaitinių narių, kuriuos turime įvardinti dabar? Man atrodo, ten matau kylančią ranką. Richardai. Norėčiau pasakyti, kad Jun Marija, kuri yra pakaitinė narė, pavaduos Diana Dots. Ar viskas tvarkoj? Džun, va štai sėdi man iš kairės. Mm. Tai yra e, neprisijungusių narių frakcijos kolegos, taip? Ar atrodo daugiau nebėra pakaitinių narių, kvorumas yra pasiektas, tai yra akivaizdu, reikėtų, kad dalyvautų bent ketveris komiteto narių, kvorumas yra ir galime tęsti darbus. E, norėčiau O dabar pradėti pirmininko rinkimus. Įvardinkite kandidatus, prašau. Pone pirmininkė, Renew Europe frakcija siūlo pono Kris Deivis kandidatūrą vadovauti šiam komitetui. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar būtų kitų kandidatūrų? A, jeigu nėra daugiau kandidatūrų, turiu paklausti kandidatų, ar jis sutinka būti nominuotų. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Krizdėvis. Aš e, džiugiai priimu e, siūlymą būti kandidatu. Kadangi turime tik vieną kandidatą, tai turime galimybę patvirtinti kandidatūrą plojimais, jeigu bent penktadalis komiteto, nebent prieštarautų penktadalis narių ir tuomet tektų balsuoti slaptuoju būdu taip nėra, tai tuomet skelbėme, kad ponas Krisdeivis yra išrinktas komiteto pirmininku ir kviečiu jį čia į tribūną užimti pirmininko vietą. Dėkoju. Malonu buvo pirmininkauti tokį nedidelį laiką žuvininkystės reikalų komitetui. Okay, colleagues, um, here we are, the smallest committee in the biggest room. Kolegos, esame mažiausias komitetas didžiausioje parlamento salėje. Kita kartą pamatysime, dar geriau, kiek tos vietos yra daug. E, džiugu matyti naujus Europos parlamento narius. Už tai mano dešinė sėdi Partijo Kranta, jis yra mūsų sekretoriato vadovas. E, komanda yra netokia ir maža sekretoriato. Ir e, Svarbu, kad žinotumėm, kas užtikrina mūsų komiteto veiklą diena iš dienos. 17 turime naujų narių iš 28. Norėčiau labai trumpai pasakyti štai kas. Kiek suprantu, kad komitetas dirbo labai produktyviai, buvo e, pavykę priimti tokius sprendimus, kurie padėjo atskurti žuvų išteklius daugelį jūrų ir vandenynų. Tikiuosi, kad tuos kitus atmiausius metus visi ir toliau glaužiai dirbsime, kad būtų galima užtikrinti žuvininkystėj puikią ateitį ir kad būtų galima turėti pakankamus išteklius e, žuvų. O dabar norėčiau perėti prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra pirmojo vicepirmininko rinkimai. Norėčiau išklausyti nominacijas dabar. Siūlymus kandidatūrų. Dėkoju. EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti pono Vandalino kandidatūrą. Jis galėtų būti pirmasis vicepirmininkas. Piteris Vandalinas. Ar sutinkate, ponio Vandalin, būti kandidatu? Taip, ponė pirmininkė, sutinku. Ar yra kitų kandidatūrų? Tai patvirtinkim plojimą į šią kandidatūrą, jeigu kitų nėra. Jūs išrinktas. I think it, it is probably apposite that I point out. Na štai. Turime vyrą pirmininką komiteto ir vyrą vicepirmininką. Na ir svarbu, kad mm, būtų užtikrinta įvairovė. Tikiuosi, kad kitų kandidatūrų paskelbimas parodys, kad mes už įvairovę. Antrojo vicepirmininko kandidatūra. Renew Europe frakcija mm, su malonumu siūlo surenkat kandidatūrą. Ar sutinkate būti kandidatu? Taip. Sutinku. Ar yra kitų kandidatūrų į antrojo vicepirmininko pareigas? Na tada patvirtiname plojimą į šią kandidatūrą. Jūs išrinktas. Thank you. I seek nominations for the position of... Trečia, trečio vicepirmininko kandidatūra. Ar turime siūlymų? Prašau. Pirmiausia, norėčiau poną Deivį pasveikinti tapus pirmininku ir e, Britams pasiūsti žinę, mes juos labai mylime, e, jie nori e, likti Europoje. Tai yra teigiama žinia. E, labai džiaugiuosi, kad Britas yra šiame komitete. Norėčiau pasakyti, kad socialistų frakcija siūlo kandidatą į trečiojo e, pirmin, vicepirmininko postą, Giuseppe Tarantino. E, Thank you, Mrs. Uh, Aguilera. And indeed, um, I am a Brit. Ačiū, ponia Aguilera. Na taip, aš Britas. Esu Britas, kuris tiki Europos Sąjungą, kuris uh, nori skatinti savo šalį likti Europos Sąjungoje ir nepasitraukti spalio 31 dieną. Kas? Išgirdome kandidatūros siūlymą, ar yra daugiau? Ar yra kitų E, kandidatūrų? Ne. Tai tuomet plojimais patvirtiname šią kandidatūrą. Jūs išrinktas. Dar kartą. Noriu priminti, kad turime lyčių pusiausvyrą išlaikyti ir dabar ketvirtoji vice, ketvirto vicepirmininko pozicija. Ar yra kandidatūrų? Taip. Taip, gerbiami kolegos, man tenka garbė ir malonumas pristatyti ponios Rozana Konte kandidatūrą. Ji turi įvairių gerų savybių, ir galės būti moterų atstovė šiame komitete tarp vadovybės vyrų. Ačiū, ponia Konter, jūs sutinkate būti kandidate? Taip, taip, sutinku. Dėkoju. Ar yra kitų kandidatūrų? EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti mūsios Klaudiją Montero kandidatūrą į ketvirtosios vicepirmininkės postą. Ar sutinkate? Taip, sutinku būti kandidate. Taigi, turime dvi kandidatūras. Balsuosime slaptai. Jums prireiks balsavimo kortelių. Ar reikia kokių nors paaiškinimų dėl to, kaip veikia balsavimo mašina? Bet juk mes jau jas naudojam gal kokius penkis metus, tai jau turėtume žinoti, ką daryti. reikės pasausti arba žalią mygtuką, jeigu balsuojate už ponę Kontį, arba raudoną, jeigu balsuojate už ponę Montero. Žalės mygtukas, jeigu balsuojate už ponę Kontę, raudonas, jeigu už ponę Montero. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsavimą. Rezultats yra toks. Pone Montero šį konkursą, taip sakant, laimėjo. Kviečiame prisijungti prie mūsų prezidiume.